Good morning, ladies and gentlemen. Labas rytas, ponios ir ponai. Sveiki susirinkę į šią mums neįprastą salę. Aš vargiai jūs bei žiūriu. Kaip ten bebūtų, sveiki. Bandysiu atpažinti jūs visus šioje salėje Na, bet kaip ten bebūtų, mes esame pasirengę pradėti posėdį, mūsų įprastinį posėdį. Labai ačiū. Turite darbo atvarkę visi, ar galime ją patvirtinti? Panas Van Nistelroj. Labai ačiū kelios pastabas, aš pritariu darbotrakiai, turiu du klausimus. Pirmiausia, pana Krečių negali atvykti pas mus, nes negalėjo atvykti pas mus praėjusi kartą. E, mes sakėme, kad ją pasikviesime kitą kartą. Po to buvo pateiktas prašymas susitikti su naujoju generaliniu direktoriumi Lemetre, kad susipažintume su juo. Tai du dalyko noriu pamastyti dar, pa, pa, pagalvoti. Taip, šiandien dar vyks koordinatorių posėdis. Galbūt ne šiam kartui, bet kitam kartui būtų galbūt svarbu pagalvoti apie rezoliucijos parengimą plenariniai sesijai iš mūsų komiteto. Šių metų pabaigoje valstybės narės pasirendomas partnerystės sutartimis turi vykdyti eksantės sąlygas ir tos, kurios gali pateikti strategijas, gali prarasti pinigus per aktualų laikotarpį. Tai yra labai svarbu. Reikėtų surenkti pozityvę diskusiją su balsavimu komitete dėl rezoliucijos, dėl proceso paspartinimo, kad kitų metų pradžioje plenarinėje sesijoje būtų aišku, kokia yra padėtis. Aš norėčiau pasiūlyti tokią mūsų iniciatyvą. Manau, kad tai yra būtina, nes jeigu lauksime per ilgai, biudžeto komitetas vis tiek imsis iniciatyvos išsiaiškinti, kaip, kaip, kokia yra padėtis. Ir po to perprogramati pinigus. Reikia sužinoti, kokia yra komisijos nuomonė dėl tų laikotarpio pinigų išleidimo dėl tų 360 milijardų. Jeigu per pirmosius trejus metus e, nepanaudojamos lėšos, galima būtų pateikti tam tikrą poziciją regi komitete. E, aš noriu pasiūlyti tolesniems darbo tvarkėms šį klausimą padiskutuoti ir Ir EPP yra pasirengus e, parengti tokį tekstą. Ačiū. Dabar visi mūsų frakcijos nariai susirinko, aš tą progą galėjau pakalbėti ilgiau. Ačiū. Galbūt taip yra dėl salės. Kaip ten bebūtų, labai ačiū. Pasakymas beveik dėl darbo tarkės. Suprantu, kad darbo tarkė šiandien yra patvirtinta. O kituose posėdžiuose dirbsime pagal kitas darbo tvarkės. Antras klausimas - pirmininkės pranešimai. E, pagaliau aš turiu keletą pranešimų. Pirmiausia, delegacija į Graikiją, kuri vyko ten rugsėjo 18-20 dienomis prieš tris savaitės regiai delegacija lankėsi Graikijoje. Apsilankėme dviejose vietose - Salonikose ir Atenuose. Surengėme 11 susitikimų su įvairiais politiniais atstovais. Įdomiai padiskutavome su ministro pirmininko pavaduotoju, su ponu Aleksis Čeritis, kuris yra ekonomikos ministro pavaduotojas ir kitais asmenimis atsakingais už įvairių sprendimų vietos ar regioninių sprendimų prieimimą, įskaitant Salonikų merą ir vicemerą, taip pat Atenų merą. Turėjome galimybę padiskutuoti su kolegomis apie, iš struktūrinių fondų paramos tarnybos. Lankėmės įvairiose projektuose ir juos aptarėme skaitant kai kuris, e, kurie yra prieštaringi, pavyzdžiui, Salonikų metro projektas. Taip pat e, susipažinome su sėkmingais projektais Pirėjuje ar Atenose. Na, kaip ten bebūtų, yra parengtas sekretariato pranešimas, ataskaita apie šį apsilankymą, na, o papiriniai variantai jau yra parengti taip pat. Tiek apie Graikiją, Manau, kad vizitas buvo sėkmingas ir rezultatai yra gana įdomus. Deja, vaizdas e, e, spausdintoje kopija nėra labai geras, nėra labai kokybiški, kokybiškos nuotraikos. E, sunku atpažinti mus ten, bet kaip ten bebūtų, vizitas buvo įdomus ir pozityvus visų pirma, nes Mes tikėjomės daugiau problemų. Tačiau sustikus su įvairių valdžios ligmenų atstovais Greikijoje, išgirdome jų įsitikinimą, kad reikia dirbti toliau. Ir aiškiai demonstravo savo pasirežimą pademonstruoti pozityvius darbo su struktūriniais fondais rezultatus. Tiek apie vizitą. Kolegos, aišku, galės papasakoti daugiau apie šį apsilankymą, kai turėsime daugiau laiko, ar jeigu jūs panorėsite aptarti šį apsilankymą. Antras pranešimas metinis Redži ir Koter susitikimas, kuris vyks rytoj po pietų. Tiesiog noriu priminti jums nuo 14.30 iki 17 valandos regionų komiteto pastate įvyks šis renginys. Jis rengiamas pagal regionų savaitės programą. Ta savaitė vyksta šiuo metu Briuselėje. Vakar įvyko šios savaitės atidarimo ceremonija parlamente, plenarinių posėdžių salėje. Aš e, dalyvavau tame atidarime, ponas Van Nistelrooy ten buvo taip pat. Aš manau, kad rydienos e, sustikimas bus kupinas emocijų iš regionų komiteto pusės ir taip pat bus tam tikrų patikta pasiūlymų ir bus išreikšti lūkesčiai. Regionų komitetas nori išgirsti apie tai, kokie yra Europos parlamento planai dėl sanglaudos politikos ateities po 20 metų. Ir trečias pranešimas yra apie regionų komiteto renginį rugsėjo 28 dieną. Tai buvo prieimimas Bavarijos atstovybėje pavadintas stipri atnaujinta regioninė politika visiems regionams po 20 metų. Prieš tai įvyko konferencija skirta Europos regionų indėliui valdant mūsų, tvarkant mūsų ateitį. Kaip sakiau, šį renginį organizavo regionų komitetos. Buvo pasirašyta bendra deklaracija 332 regionų politinių atstovų iš 22 valstybių narių ir penkių tarpregioninių organizacijų, e, reikalaujant tęsti ES sanglaudos politiką visiems regionams po 20 metų. Parašų knyga buvo perduota ponui Markulai, poniai Krecu, Slovakijos ambasadoriui Javurčiukui ir man kaip regi komiteto pirmininkiai. Galiu parodyti Jums šią knygą su tais parašais. Gana sunki knyga, 332 parašai iš regiono atstovų. Šią knygą perduosiu sekretoriatui ir visi, kas norės, galės pažiūrėti, kokie jūsų šalių regionai pritarė šiai deklaracijai. Deklaracija yra gana griežta, stipri sutelkta. Ir e, ji kalba apie sanglaudos politikos ateitį. Taigi, <clears throat> knyga bus sekretorėte. Ir dar vienas pranešimas. Praėjusią savaitę Strasbūrė vyko sustikimas, e, kur dalyvavo komitetų pirmininkai ir komisijos kolegija dėl 17 metų programos, darbo programos. E, šis sutikimas vyko grupėmis, kaip ir praėjusiais metais, taip yra geriau, aišku. Aš dalyvavau dviejose grupėse. Vienas, vienas buvo skirtas e, daugiametį finansiniai programai, o kitas posėdis e, darbo vietams, saugimui ir investicijams. Pirmojo atveju pirmininkavo parlamento biudžeto komiteto pirmininkas ir komisaras Jotingeris, nes vicepirmininkė Georgijeva nedalyvavo, tuo metu negalėjo atvykti. Antrosios grupės pirmininka, pirmininkas buvo vicepirmininkas Katainenas ir užimtumo komiteto e, vicepirmininkas. Aš e, kalbėjau antrojoje grupėje ir galiu pasakyti, kad šį kartą turėjome progą aptarti sanglaudos politiką ir struktūrinius fondus, apskritai e, šiame kontekste ir investicijų politiką, pabrėžiant struktūrinių fondų vaidmenį, kuriant darbo vietas, prisidedant prie augimo ir e, kaip investicijų politikos dalis Europoje. Taigi tokie mano pranešimai. Jeigu neturėsite jokių komentarų ir pasiūlymų, galime pereiti prie balsavimo. Gerai? Taigi, pirmiausia, balsuojame dėl vieno pranešimo ir vienos nuomonės. Reglamento 1303 2013 metai nuostatų keitimo dėl finansų valdymų nuostatų taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai grėsia. Ilgas pavadinimas. Šis teisėkuros pasiūlymas susijęs su 24 ir 120 straipsnėje jo trečia dalimi bendrojo reglamento. Šie buvo straipsniai numato didelius kofinansavimo dydžius šalims, kurios susiduria su sunkumais. Komisija patikė pasiūlę praplėsti laikotarpį tam kofinansavimui. 24 straipsnio pakeitimas susijęs daugiausia su Graikija, o 120 straipsnio trečioji dalis skirta Kiprui. Jūs e, mane įpareigojate parengti pranešimą komitete. Per praėjusį posėdį mes priėmėme sprendimą iš principo pritarti komisijos pasiūlymui be pakeitimų. Ir dabar noriu informuoti Jūs, kad taryba per korepero posėdį rugsėjo 21 dieną sutiko patvirtinti komisijos pasiūlymą e, be pakeitimų, tiek konsultacinis komitetas ir regionų komitetas taip pat sako už komisijos pasiūlymą. Na ir pagaliau ne vienas iš e, nuomonės rengiančių komitetų parlamente nesiūlo jokių pakeitimų. Biudžeto komitetas parašė laišką pritardamas mūsų požiūriui, o kiti komitetai, kurių daugiau negu dešimt, nusprendė neteikti nuomonės. Taigi vienas balsavimas, šiuo atveju. Ir dabar galime balsuoti, prašom. Balsavimas baigiamas. Turime jau rezultatą. Ar visi spėjote balsuoti? turėjote problemų? Kažkas neveikia, atsiprašau. Baigiame balsavimą. Jeigu yra techninių problemų, prašom išsiaiškinti techninėms tarnyboms, ar dabar jau veikia.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 No? Anyway, I, I close... Kaip ten bebūtų, nutraukėme šį balsavimą, balsuosime iš naujo. Na, prašom balsuoti dabar iš naujo. Ar viskas tvarkoje? Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Labai ačiū. Sprendimas patvirtintas. Trisdešimt keturi balsai, trisdešimt vienas už sprendimą. Labai ačiū. Kitas balsavimas. Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimas regi nuomonė yra parengtas, Breso rengė šią nuomonę. Ar norėtumėt ką pasakyti? Ne. Devyniasdešimt šeši pakeitimai buvo pateikti buvo parengti kompromisiniai pasiūlymai ir dabar galėsime pradėti balsuoti. Pirmiausia, pirmasis kompromisas, kas už. Kas prieš? Susilaiko? Niekas? Pritarta. Keturioliktas, kas už? Kas prieš? Susilaiko? Balsuokime kortelėmis, rezultatas kol kas neaiškus. Sunku įvertinti, kas balsuoja už ką šioje. Taigi, 14 balsuojame kortelėmis. The vote is... Baigiame. And it is adopted. Pritarta. Atsiprašau, aš paprašiau balsuoti kortelėmis, kadangi nelabai galiu matyti pakeltų rankų. Van Nisteroj. Suskaičiuokite EPP atstovus, nes atrodo, kad jūsų yra per vienas. Vienas yra per daug balsuojantis. Vienas turi išeiti, o visi kiti lieka. Okay, amendment 15, we go. 15 pakeitimas, pirmiausia, antroji dalis. Prašoma balsuoti dalimis, balsuojama už antrąją. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta norite balsavimo kortelėmis? Prašau, balsuojame dėl 15 pakeitimo antrosios dalies. Pradedame. The vote is closed. Baigiame. Pritarta. 16, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 17, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Antrasis kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 20, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 21. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečiasis kompromisas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 33. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 34. Už. Prieš susilaiko priimta. 35 už, prieš, susilaiko priimta. 36 už, prieš, susilaiko. 36 balsuokime kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas už, prieš, susilaiko, primta. 46 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Pagėdaujate balsavimo kortelėmis, Balsuojame dėl 46. Prasideda balsavimas. The vote is closed. Baigime. Atmesta. Penktasis kompromisas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 51 pakeitimas, antroji dalis. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 59 už, prieš, susilaiko, priimta. 60 už, prieš, susilaiko, priimta. 61 už, prieš, susilaiko, atmesta. 62, kas už, kas prieš, susilaiko primta. 62 pasuojame kortelėmis. Pradedame. The, the, the vote is up. Baigime. Primta. Šeštasis kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Septintasis už, prieš, susilaiko priimta. Aštuonesdešimtas kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 81. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta. 82. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 83. Už? Prieš? Susilaiko. Atmesta. 84. Už? Prieš? Susilaiko. Priimta. 84. Už? atmesta. 86 už, prieš, susilaiko, priimta. 87 už, prieš, susilaiko. Kortelėmis dėl 86 balsuojame. Baigime. Atmesta. Dabar balsuosime nuo 88 iki 91 imtinai. Jie visi yra identiški. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atrodo, kad priimta. Ar norite balsuoti kortelėmis? Ne. 92 už. Prieš. Susilaiko. atkrenta, nereikėjo balsuoti dėl 92. Aštuntasis kompromisinis pasiūlymas už, prieš, susilaiko, primta. 96 už, prieš, susilaiko, atmesta. Ir baigiamasis balsavimas kortelėmis prasideda. The vote is closed. Baigiame. Pritarta šiai nuomoniai. 34 balsavo, 28 pritarė šiai nuomoniai. Dėkoju. Baigiame balsavimo dalį. Dabar pereikime prie kito mūsų darbo tvarkės klausimo. Nielsen pranešimas dėl integruotos ES arkties politikos. Europos komisija su vyriausiaje įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai paskelbė bendrą komunikatą dėl ES integruotos politikos dėl Arkties. Tai atsitiko šių metų balandžio mėnesį. AFET ir ENVI komitetai nusprendė parengti pranešimą savo iniciatyvą šiuo klausimu pagal 55 darbo taisyklių punktą. Jeigu turite ką nors svarbaus pasakyti vienas kitam, taip tad reikėtų tai išėję už posėdžių posėdžio salės ribų. Dėkoju. Mūsų pranešėjas Nilsenas pristatys nuomonės projektą, kurioje atsispindi patys svarbiausi arkties tolesnio vystimosi aspektai. Pakeitimus galima teikti iki pirmadienio spalio 17 dienos 5.30. O antrajame lakučio mėnesio mūsų posėdėje mes tada jau aptarinėsime šitą pranešimą. Nilsenai, žodis jums. Ačiū. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad labai gerai, kad būtent mūsų komitetas turi galimybę išreikšti nuomonę apie arkties klausimus. Paprastai užsienio reikalų komitetas neš atsakomybę už šią sritį. Ir aplinkosaugos komitetas paprastaisiais klausimais rūpinasi taip pat. Ne visuomet e, regionų reikalų komitetas turėdavo galimybę išreikšti savo poziciją ir tai yra rimtas trūkumas. E, galvojant apie regionų plėtros perspektyvą, turime suprasti, kad e, ji yra reikalinga, ka, ypač pristatant Europos parlamento nuomonę arkties klausimais gi ne tik užsienio reikalų ir saugumo politikai ši tema aktuali, ap, ne tik aplinkosaugos politikai šis akto, regionas aktualus. E, šiame regione negyvena e, tik tai e, menkės e, ir kitokios žuvis, ten ir žmonių gyvena. Ir e, tie žmonės turi tokių pat rūpešių kaip kiti šiaurės Europoje gyvenantys žmonės tie žmonės gyvena visuomenėse, bendruomenėse, lygiai taip pat kaip ir mes, įprastą gyvenimą. Jie stengiasi sukurti e, geras e, socialinės sąlygas, darbo vietas ir todėl mūsų nuomonė čia nepaprastai svarbi. Aš pabandžiau išskirti pagrindinius svarbiausius šios perspektyvos elementus. E, ir gal, kalbėjau apie Europos teritorinio bendradarbiavimo reikšmę tarp ES valstybių narių ir su kaimininėmis prie sienų esančiomis valstybėmis, e, įskaitant ir Arkties regiono valstybės. Turi būti užtikrintas deramas finansavimas. Taip pat mes ilgą laiką stengiamės, kad Europos parlamentas į savo darbo tvarkį trauktų arties e, regiono reikalus. Taip pat aš akcentuoju uh, kokį svarbų vaidmenį atlieka Europos investicijų struktūros, investicijų fondas į šiaurės regionų plėtrą. Egzistuoja ir nuolatinių trūkumų e, šiame regione ir aš savo projekte apie juos kalbu. Taip pat, mano nuomonė, labai reikšminga išklausyti regionų ir vietos bendruomenių kurios e, turi sukaupusios labai daug žinių, labai daug patirties, ne tik apie savo regioną, bet ir apie visus klausimus susijusius su aplinkosauga ir saugumu. Ten gyvena nedaug žmonių, tačiau tie žmonės e, turi sukaupę labai svarbios patirties. Tai, kad yra sukurta, sukuriamas nuolatinis formas yra labai svarbu. Mes turim išklausyti per jį vietos ir regionų atstovų. Taip pat sakome, kad moksliniai tyrimai atliekami e, šiame regione turi būti sustiprinti ir dėmesys turi būti skiriamas ne tik aplinkos apsaugai, bet ir ekologiniam turizmui, ekologiniams technologijoms E, labai daug egzistuoja mažų ir vidutinio dydžio įmonių tame regione, kurios taiko naujoviškus darbo metodus ir tie metodai galėtų būti išanalizuoti ir galbūt perimti. Turėtumėm iš savo komiteto apie tai e, pateikti nuomonę yra pateiktas jau labai seniai pasiūlymas, kad e, turi būti pat E, Rovaniemi Suomijoje įkurtas Arkties informacijos centras ES rėmose. Ir iki šiol mes matėme, kad iškildavo daug kliūčių tokio centro veiklai ir dabar Europos parlamentas turėtų dar kartą pakartoti jo būtinybę ir reikalauti, kad jis būtų skatinamas. E, Aš manau, kad regionų politikos perspektyva kitiems dviems komitetams bus labai svarbus. Jeigu jūs turit kokių idėjų, kokių pasiūlymų, kaip mano nuomonė pagerinti, aš melai juos priimsiu. Ačiū. Thank you. Thank you. Ačiū, panas Nilsonai. Dabar suteiksiu žodį pirmiausia šešėliniams pranešėjams. Prašau. Keliam. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, aš kalbu kaip užsienio reikalų komiteto narys, kur aš esu tikras narys ir čia esu pakaitinis narys. Aš norėčiau pritarti kolegai Nilsonui, pritariu jo požiūriui, kadangi manau, kad pagrindinis dalykas yra pabrėžti, kad Arkties regionui yra labai svarbus e, europinis teritorinis bendradarbiavimas ir mes turėtume jį tęsti, galvodami apie dabartinę daugiametę finansinę programą, ypač kai ji bus įgyvendina. EPP e taip pat pritartų idėjai, kad ES turėtų būti įtraukta kaip e, pilnateisė stebėtoja į Arkties tarybą. Šiame tekste, teksto projekte yra pabrėžiamas bendradarbiavimas tarp vietos e, administracinių struktūrų, bendradarbiavimas tarp jų, kadangi labai svarbu užtikrinti geresnį grįžtamą į ryšį su tais žmonėmis, kurie ten dirba. Man taip pat e, patinka idėja, kad Arkties regione reikėtų pabrėžti inovacijų svarbą. Ir jos galėtų atstoti nepakankamą žmogiškųjų išteklių potencialą, taigi inovacijos, naujoviški verslo modeliai ir technologijos galėtų būti tas kelias. Užsienio reikalų komiteto vardu norėčiau pasakyti, kad Arkties regionas turėtų būti e, vertinamas kaip taikingas regionas, tačiau kita vertus tai yra labai svarbus strateginis, strateginis regionas kuriame susikerta įvairūs interesai strateginiai, energetikos, bet to regiono mm, e, pasienio e, regionai yra susiję ne tik tai su regioniniu matmeniu, bet ir su išorės matmeniu. Todėl aš norėčiau pateikti keletą pasiūlytų, pasiūlymų e, šią temą. Jūs puikiai žinote, kad Rusija Arkties regione vaidina ypatingą vaidmenį, pažeidinėja šiuo metu tarptautinės taisyklės ir mes turime įvertinti šiuos polgius realiai. Ir turime pagalvoti, ar toks elgesys neturės kokiu nors neigiamų ar teigiamų uh, teigiamo poveikio ES įgyvenimai politikai. Be to reikėtų pagalvoti apie Arkties informacijos centro įsteigimą. E, Suomija ir e, e, Estija gali paremti kaip kaiminė tokio centro kaiminėje Suomijoje įsteigimą. Dėkuoju, kitas šešėlinis pranešėjas Luar. Thank you, uh, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Sveikinu kolegas susirinkusius tokioje šiek tiek neįprastoje vietoje. Noriu padėkoti pranešėjui už parengtą nuomonę ir noriu pabrėžti, kad ECR frakcija, kurioje yra narių iš Suomijos ir Danijos, pripažįsta, kad reikia siūlyti įsteigti Europos Arkties tyrimų centrą kad galėtume sustiprinti e, su, e, e, informatumą apie tą zoną ir tarptautinių fondų plėtrą, taip pat būtų užtikrintas dermas finansavimas. Matome, kad pasiūlymas yra teikiamas tarsi laikinai, bet Europos komisija yra numačiusi per kitą biudžeto svarstymą 2017 metams numatyti lėšų tam fondui, tai yra labai svarbu. Mes žinome, kad labai daug nacionalinių organizacijų egzistuoja jau atsakingų už Arkties regiono valdymą. Svarbiausia iš jų yra Arkties taryba. Ji, jie, joje jau veikia Danija, Suomija ir Švedija, ES valstybės narės, kaip visą teisės narės. Todėl svarbiausia ECR skatina, kad būtų laikomasi tų valstybių narių suverenių teisų, kad jos nebūtų pažeidžiamos, taip pat ir kitų penkių Arkties tarybos narių, nes tos valstybės yra pagrindinės Arkties regionos savininkės. ECR frakcija pripažįsta, kad ES suteikia finansavimą periferiniams Arkties regionams ir pabrėžia, kad ES e, parama turėtų būti tik papildymas ji negali pakeisti Arkties tarybos valstybių veiklos. Be to, ECR pripažįsta, kad Arkties taryba yra nepaprastai svarbi, kaip ir Arkties regionas, e, mokslinė prasme, ypač kalbant apie klimato tyrimus. Todėl mes džiaugiamės, kad bus tarp pagrindinių prioritetų e, suinteresuotų grupių forume finansavimas moksliniams tyrimams e, būtent numatytas. E, norime, kad e, turimas potencialas būtų išnaudotas optimaliai. 200 milijonų eurų nuo 2002 metų e, pagal 6 ir 7 mokslinio tyrimų programą yra skirta šiam regionui. Taip pat pagal horizontą 2020 yra skirta nemažai lėšų ir dabar toje programoje jau dalyvauja daug ES nepriklausančių valstybių. Kaip tame būtų, ES komisija turėtų bendradarbiauti su visais įgyvendančiais projektą projektus ir keistis kompetenciją. Ir paskutinis dalykas, ECR pripažįsta, kad ES akties informavimo centro įsteigimas Rovaniemi turi vykti laiku ir nepažeidžiant dabar numatytų biudžeto ribų. Labai ačiū. Toliau panas Takulas šešėlinis pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Jeigu aš teisingai supratau, aš galiu kalbėti suomių kalbą. Nes atrodo, kad geriausius vyrukus uh, vertimo direktoratas atsiuntė šį kartą į kabiną. Todėl aš toliau kalbėsiu suomių kalba. Pone pirmininkė, mėly kolegos, aš norėčiau padėkoti kolegai Jansui Nilsenui e, visos frakcijos vardu už gerą nuomonės pasiūlymą. Šiame pasiūlyme pabrėžiama, kad Arkties zona yra E, pagrįsta bendradarbiavimu. E, yra sukurtas bendradarbiavimas vienodomis taisyklėmis. Ir labai gerai, kad turime galimybę keistis patirtimi, taip mes galime skatinti šių regiono mokslinius tyrimus, inovacijų kūrimą, tai tarnauja vietos bendrovėms, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Norėčiau pabrėžti tai, kad struktūriniai fondai E, iš tiesų prisideda prie arkties e, tyrimų centrų steigimo, taip prisideda prie darbo vietų kūrimo, užimtumo stiprinimo. Ateityje tie fondai išliks labai svarbus. Norėčiau pabrėžti, kad ateityje E, mes galėtume paremti geriau pranešimą skirtą tik Europos arkties regioną. Aišku, apie globalinį mastą irgi labai gerai kalbėti, bet reikėtų turbūt pagalvoti apie ES arkties teritorijas ir taip mes pagerintumėm bendradarbiavimą Europos žemynę. E, suinteresuotųjų subjektų forumas yra labai geras renginys, mums manom, kad tai e, leidžia apčiuopiamai organizuoti bendradarbiavimą Europos sistemoje. Arkties sistema yra unikali ekologiniu požiūriu, todėl tai iškelia ypatingų uh, iššūkių, tuo pačiu metu atveria daug galimybių. Arkties informacijos centras leis e, šio regiono potencialą plačiau įvertinti, o informavimo centro įsteigimas Rovanijėmi Suomijoje leistų surinkti informacijos daugiau apie Arkties regioną ir be to ta informacija būtų lengviau prieinama. Taigi mūsų laukia nemažai uždavinių, bet nepamirškime, kad šiaurės matmuo turi išlikti ir e, tai e, yra labai gera vieta e, e, Europai, Islandijai ir Rusijai bendradarbiauti ir aptarti labai svarbes temas, tokias kaip energijos efektyvumas ir aplinkos apsaugos projektai. Šiaurės matmuo yra nepaprastai svarbus ir transporto požiūriu, todėl ir transporto komisija turėtų būti įsteigta ir išlaikyta. Aišku, egzistuoja tam tikrų apribojimų, pavyzdžiui, sankcijos Rusijai, dėl to e, atsiranda kliūčių. Tačiau mes turim ieškoti kontaktų su Rusija ir bandyti spręsti, pašalinti tas kliūtis. Pone pirmininkė, aš norėčiau pabrėžti, kad Jansas Nilsenas atliko puikų darbą ir e, manau, kad e, e bus parengta labai gera nuomonė. Labai džiaugiuosi, kad e, bus investuojama ir ties informavimo centrą, kuris bus sukurtas gražiausiame Suomijos mieste, mano gimtajame mieste Rovaniemi. Ačiū ponas Ropė. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Visų pirma, noriu padėkoti e, e, pranešėjų už gerą darbą atliktą renkiančią nuomonę. Mes žalieji sutinkame su daugeliu svarstomi dokumente esančių nuostatų. Kartu, kalbant apie arkties potencialą kurti augimą ir darbo vietas, mes negalime ignoruoti tokios svarbios savokos kaip darna. Būtent e, darni plėtra ir darnių žaliųjų darbo vietų kūrimas turi tapti augimo Arktyje pamatu. Manau, kad principas, jog darna turi tapti esminių naujai dėgiamų inovacijų verslo modelių bei technologijų pagrindų, Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama turėtų būti orientuota į šios tikslus, galėtų būti dar labiau akcentuojamas šiame pranešime. Ambicingų darnios plėtros tikslų įgyvendinimas neįmanomas be, daromo, be deramo dėmesio valdymo kokybei. Yra itin svarbu užtikrinti visų susijusių lygmenų įtraukimą į sprendimo prieimimo, įgyvendinimo bei vertinimo procesus. Visų pirma, bendradarbiavimui su vietos ir regionų valdžių institucijomis. Manau, nereikia kartoti, jog būtent vietos ir regionų valdžios geriausiai išmano konkrečios vietovės poreikius, iššūkius ir galimybės. Ir todėl be šio kirtinio eksperimentinio ligmens dalyvavimo nebus įmanoma sukurti efektyvios europinės Arkties politikos. Taip pat siūlau daugiau dėmesio skirti regioniniam bendradarbiavimui. Pradėti reiktų nuo glaudesnio bendradarbiavimo abipus sienos. Jame deramą dėmesį turime skirti trapios arkties gamtinės pusiausvyros apsaugai, klimato kaitos keliamų iššūkių sprendimui. Europinė arkties politika turi tiek skatinti darnę plėtrą Europinėje arkties dalyje, tiek ir turėti ambicijas bei priemonės veiklai už Europinės Arkties ribų. Šios pastangos turi tapti sudėtinę ES pastangų kovoti su klimato kaita dalimi, o ES investiciniai fondai pakankamai ir efektyvi priemonė prisidinančia prie valstybių narių bei partnerių pastangų siekti šio tikslo. Taip pat noriu perduoti E, šešėlinio pranešėjo Davoro atsiprašymą, kad jis negalėjo šiandieną dalyvauti. Ačiū uždėmesi. Thank you and Ms. Ačiū, pana Damato. Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu pateikti komplimentų mūsų nuomonės autoriai, noriu pabrėžti, kad yra viena dalis, kur jis pabrėžia mokslinio tyrimo, ekoturizmo, darnaus vystimosi, technologinių žinių svarbą. Mažoms ir vidutinėms įmonėms labai svarbu e, klestėti pasiremiant naujoviškų tokiais modeliais ir technologijomis. Tačiau nereikia pamiršti ir regiono pridėtinės aplinkosginės e, vertės. Ir mūsų nuomonė nereikia pamiršti, kad vienas iš 20 metų tikslų yra energetiniai pokyčiai perinant prie mažai CO2 išmetančios ekonomikos. Todėl turime kalbėti apie naujoviškus energijos generavimo metodus. Amerikos ir Europos pramonė kelia pavojų šiai vertingai ekosistemai ir mes pritarėme reformų idėjai, tačiau reikia atidžiai pasverti E, tokių organizacijų kaip Greenpeace e, reikalavimus įkurti e, tokias zonas Arktija, kur nebūtų vykdoma jokia ekonominė veikla. Labai ačiū. Nematau daugiau norinčių pasisakyti. Pone Nilsenai, prašom jūsų reakciją. Atsiprašau, pone Nilsen, ar norėtume išklausyti galbūt pirmiausia komisijos atstovų, o po to žodis bus jums. Atsiprašau už savo klaidą. Ponas Jurčevič. Pone Kirilo, komisijos atstovai. Prašom jums žodis. Ačiū ir aš čia iš išorės veiksmų tarnybos. Aš noriu padėkoti Jums už šią diskusiją, kuri yra labai naudinga, nes mes dirbame kartu su komisijos tarnybomis, rengiant bendrą komunikatą. Ir e, mes norėjome pabrėžti konstruktyvų bendradarbiavimą Arkties regione. Žinome, koks yra geopolitinis kontekstas, visgi mes manome, kad regioninio ligmens bendradarbiavimas tarp šalių, įskaitant ir Rusiją, veikia gerai. Taip yra ir Arkties taryboje taip pat. Praėjusią savaitę Portlande lankiausi e, vyresnių Arkties e, pareigūnų sustikimą ir matome, kad Kanada, JAV, Rusija, Suomija, Švedija ir Danijos karalystė, Islandija, Norvegija bendradavoja tikrai labai gerai. Ir įtampa, ta prasme, e, yra labai menka šiame forume. Yra ir kitų forumų. Tai yra Londono dimensija, tai yra politikos sistema, kas buvo paminėta. Taip pat yra Barenso Arkties e, taryba, kur ES yra narė kartu su Norvegija, Rusija ir Islandija. Ir čia mes taip pat aktyviai bendradarbiaujame. Vyksta uh, Yra tam tikrų tarpvalstybinių programų, skaitant e, programą su Rusija, jos veikia veiksmingai. Taigi koncepcija yra išlaikyti šį regioną kaip mažos įtampos regioną, nes šalis turi bendrų interesų ir yra pasirengusios dirbti kartu. O tai atsispindi ir ES pasaulinėje strategi saugumo strategijoje, kuri e, kelis kartus mini ir Arkties regioną. Taip pat noriu grįžti prie Europos arktinės dalies svarbos. Aišku, kad mūsų komunikatas aptarė tam tikrus klausimus, kur daugia šalis, regioninis bendravimas yra labai svarbus. Paryžiaus sustarimas ir jo įgyvendinimas yra, žinoma, prioritetas. Tačiau mes taip pat siūlome surenkti suinteresuotų pusių forumą tam, kad būtų galima koordinuoti veiklą ir, ir skatinti investicijas regione. Šis formas veikia. Didelis renginys bus surinktas, ko gero, kitą birželį Suomijoje ir tai bus kertinis akmuo šiam Arktis suinteresuotų pusių forumui. Na ir pagaliau norėčiau pasakyti, kad Tuo pačiu lygmeniu šiame komunikate mes e, keliame ir e, aplinkos apsaugą, klimato kaitos mažinimą kartu su e, darnių vystimusi. O tai apima priemonės remiant vietinius gyventojus. Šie du svarbus prioritetai eina rankon su tarptautiniu bendradavimu kuriuos jau paminėjau anksčiau. Na ir apskritai visas šis bendras darbas, kurį norime dirbti Arkties regione, turi būti remiamas mokslinio tyrimų ir naujovių dėgymo. Tai labai svarbu, kaip žinote, yra įvykęs Arkties e, ministrų sustikimas skirtas moksliniams tyrimams. Rugsėjo mėnesį Vašingtone jį organizavo Baltieji rūmai buvo parengta bendra deklaracija po šio sustikimo, kurioje, prie kurios prisidėjo ir Europos e, Sąjunga ir pasirašė šią deklaraciją. Deklaracija buvo pabrėžima, kad pagal Horizontas 2020 e, Europa yra vienas didžiausių e, šalių prisidedančių prie mokslinių tyrimų Arkties regione. 40 milijonų eurų yra skirta moksliniams tyrimams Arkties regione. Tai sveikina visos Arkties valstybės dalyvavusios šiame ministrų susitikime. Tai tiek iš mano pusės ir dabar perduosiu žodį kolegijai. Aš e, esu Jojana Kirilova, dirbu regio, regio generalinio direktorate, turėjau pasakyti tris dalykus. Ačiū, kad pripažįstate mūsų darbą ir pripažįstate šio bendradarbiavimo regione vertę ir lauksime jūsų paramos darybose. Mūsų direktorate turime aštuonias programas, kuriuose svarbus šiam regionui, dvi programos. Šve, Suomijai, dvi Švedijai ir dvi tarp valstybės ir dvi transnacionalinės programos. Jos veikia gerai, labai veiksmingai. Taip pat e, skaitant komunikatą, galbūt matote, pamatėte, kad viena, viena interaktyvi programa, kuri paminėta konkrečiai, jos užduotis labai e, ženkli. Ši šiaurės periferinė programa turi sus, sujungti valdymo institucijas ir suinteresuotas puses iš įvairių e, suinteresuotų pusių Europoje. Kadangi aš esu atsakingas už šią programą, džiaugiuosi galėdama pasakyti, kad programa pradėjo dirbti, viskas veikia gerai, įsteigta darbo grupė. Ne tik šios programos, bet ir kitų programų, kurios yra tarptautinės programos įtraukiant Rusiją, taip pat veikia gerai. Tiems, kurios domina šios programos, atnešiau keletą ataskaitų, jos yra labai gerai parašytos. Jeigu norite sužinoti, kas būtent atsakingas už šios visus bandomosius projektus. Labai ačiū. Pone Nilsson, dabar jums žodis. Ačiū. Ačiū už paramą. Aš pastebėjau, kad mes galėsim šią nuomonę patobulinti dėl keletos punktų. Suformuluosim e, klausimų dėl tvarumo, subalansuotumo plėtros, subalansuoto vystimo, apie kurį jūs kalbėjote. Taip pat e, džiaugiuosi, kad daugelis iš jūsų pabrėžėte, kad reikia tęsti tarp regionį bendradarbiavimą. Aš pats apie tai kalbėjau, aš pats pradėjau uh, bendradarbiavimo tinklą, kuris vadinasi Šiaurės e, regionai, kuriuose nedaug gyventojų. Europos komisija e, į tą mūsų parengtą dokumentą atsižvelgė. Ir dabar mes galvojam, kokiamis programomis būtų galima sustiprinti tą bendradarbiavimą, padaryti jį efektyvesnį. Ir aš manau, kad čia galėsim pasiekti nemažai. Ir turim kalbėti ne tik tai apie valstybių lygmens valdytojus, mes turim kalbėti apie regionų ir savivaldybių lygmens administraciją. Tačiau e, aš šiek tiek abejoju, ar reikia įtraukti išorinius vadinamosius klausimus į šią nuomonę. Tai yra sritį, kuri neįeina Europos Sąjunga. Du komitetai jau yra atsakingi - užsienio reikalų ir aplinkosaugos už šiuos klausimus. Mes turėtumėm likti ištikimi savo kompetencijai. Mes turėtumėm apsiriboti regi, regi komiteto, regionų komiteto kompetenciją. Mes kalbam apie tai, kas mums rūpi, tai, kas mums aktualiausia. Ir e, mes neturėtumėm kištis į kitų komiteto atsakomybės rytis. Todėl man šiek tiek e, kyla bejonių dėl pasiūlymų išorės rytyje. Bet aš tikiuosi, kad kai jūs susiūsite pasiūlymus, nuomonė pasidarys dar geresnė. Thank you. Thank... Ačiū. Baigiame diskusiją šio klausimu. Norėčiau dar kartą priminti, kad e, pateikti pakeitimus galime iki pirmadienio spalio 17.5 val. 30. Dabar kitas mūsų darbo atvarkės klausimas. politikos įgyvenimo ir Europos komisijos e, atitikties e, direktorato atstovo pranešimas, kuris e, atvyks 10.15. Taigi mes turime iki to laiko galimybę išgerti kavos. Iki 10.15 skelbam per traukėlį. на каву, на каву. Значит, привезти. Не, не, извините, samo jer odgovaraju nekakve intervjue za Crnu Goru. Yeah.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

decise Deo. Za moje, moje svoje djece ne znam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 kvartalas, galbūt kitos struktūros, visas tas kalbas, kultūros klausimas. Да. Да.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 odlično, Flego, ajde, nije tako kreativan, nisam ja bio, ali nije, nema novih ideja, nažalost, ali je super, dečko, simpatičan, nasmijan, uvijek ljudi ga vole, šta ljudi znaju? On sad realizira sve projekte, ovdje se uspio, na sve što sad uči, neovisno o vladi koji ide, ne znam, na kraju krajeva, jer se ide po inerciji, da je to super. Tako da ja nemam problema s tom, da samo stavim neki mail, znači, but uh, Milan is deciding we've got a Ladies and gentlemen, may I ask you to take your... Ponios ir ponai, prašau dabar susėsti, galėsime tęsti savo darbus. Like welcome... Noriu pasveikinti poną Nikolasą Martiną, kuris yra generalinio direktoriaus pavaduotojas politikos veiklos ir teisės aktų laikymosi klausimais regioninės ir miesto politikos generalinė direktorate. Rugsėjo 14 dieną komisija patvirtino taip vadinamą omnibuso pasiūlymą, kas yra dalis paketo pasiūlymų dėl vidutinio laikotarpio peržiūros susijusios su daugiametė finansinė programa. Pasiūlymas keičia finansų reglamentą, siekiant supaprastinimą, mažinti administracinę naštą toms organizacijoms, kurios valdo paramos projektus. Pasiūlyme taip pat yra tam tikrų nuostatų skirtų konkretiems sektoriams, ypač 262 straipsnėje ir toliau, kurie skir... eina toliau negu tik tai numatos paprasnimą. Tačiau keičia ir kitus bazinius aktus. Tai labai įdomu Europos parlamentui. Ir todėl dabar įvairūs komitetai atsakingi už tam tikras rytis svarsto šios dokumentus įvyko pradinė diskusija komitetų pirmininkų suėga Strasbūrė praėjusią savaitę. Na ir ta suėga grįž prie šio klausimo spalio 25 dieną, tai jau dabar būtų įdomu išgirsti e, eksperto šio pasiū... pristatymą dėl šio pasiūlymo, kad galėtume susiformuoti savo nuomonę dėl šių e, pasiūlymų. Taigi, ponia Martinai, prašom. Ačiū, ponia pirmininkė. Ačiū Jums už kvietimą atvykti į Jūsų komitetą šiandien pristatyti komisijos pasiūlymą. Pats laikas, aišku, tai padaryti. Na ir pateikti visapusišką paaiškinimą tai, mes, apie tai, ką mes siūlome ir kodėl. Ir man labai malonu, aišku, kalbėti šiame komitete. Aš sustelksiu ties pakeitimais sanglaudos politikoje, ką mes siūlome ir koks poveikis bus reguliavimo sistemai sanglaudos politikos rytė kontekste. Tai tai yra komisijos paketo susijusio su vidutinio laikotarpio peržiūra ir daugmetės finansinės programos peržiūra dalis. Tai yra susijęs su komisijos komunikate išdėstomis temomis dėl naujų iššūkių ir dėmesio lankstumui panaudojant ES biudžetą. Svarbiausi dalykai čia yra tai, ką galima padaryti, kad paspartintume Europos struktūrinių ir investicinių fondų e, įgyvendinimą ir kaip supaprastinti tą įgyvendinimą, e, labiau nukreipti į rezultatus. Tai toks būtų komisijos pasiūlymo kontekstas. Kaip žinote, paketas yra didelis, mes jį vadiname omnibusu, nes komponentų čia yra daug, keičiant finansinį reglamentą ir taip pat sektorinės taisyklės. Tai buvo tikslingai padaryta, nes yra daug ryšių tarp finansinio reglamento pakeitimų ir sektorinių taisyklių pakeitimų bet taip pat ir dėl to, kad temos, tai yra supaprastinimas ir orientacija į rezultatus yra bendros temos. Tačiau aš norėčiau pakalbėti apie elementus, kurie yra ypač susiję su sanglaudos politika ir Europos struktūriniais investicijų fondais. Visą tai pristatysiu pasiremdamas keturiomis temomis, kurios išdėstos šiame ekrane. Administracinės taštos, pramos ganėjams mažinimas, sinergijos su kitomis priemonėmis gerinimas finansinių priemonių integravimas ir valstybėms narioms e, investicijų lankstumo didinimas. Yra kai kurių svarbių naujų elementų, kurie atspindi tą faktą, kad turime Europos e, strateginį investicijų fondą dabar, e, kurio nebuvo anksčiau, kai buvo tvirtinama šie teisės aktai. Taip pat ir tam tikras koregavimas, kuris yra būtinas teisėkuros procesui. Mm nes kai kurias nuostatas galima supaprastinti, padaryti aiškesnėmis. Mes taip pat norime atsižvelgti aukšto lygio darbo grupės darbą, kuri pateikė rekomendacijų ir jos įtrauktos šį pasiūlymą. Taip pat yra viena nuostata dėl solidarumo fondo, kurią paminėsiu taip pat. Tai pirmiausia, visiems mums rūpi mažinti administracinę naštą paramos gavėjams, kad lėšas būtų gauti galima paprasčiau. Ir čia svarbiausi pakeitimai yra suprastintos e, e, kaštų paskaičiavimo e, nuostatos. Jau anksčiau buvo tam tikrų nuostatų apie tai, o dabar mes mūsų pasiūlyme norime išplėsti tas elementus, juos integruoti kurie susijęs su konkrečiais fondais. Pavyzdžiui, vienkartinėms išmokams, jeigu paimsime ribą, dabar panaikinama riba. Taip pat vienas iš elementų, kuris kelia tam tikrų diskusijų, mes e, nu, supaprastintus vertinimus nustatome privalomus, kad valstybės narės valdymo institucijos naudotųsi tokiu metodu, turi turi panaudoti vieną arba kitą e, mažesniems operacijoms mažiau negu 100 tūkstančių eurų. Mes integruojame vieną iš nuostatų taikomų ETC, tai yra apskaičiuoti darbuotojų išlaidas. Ir taip pat integruojame tai, kas buvo taikytina tik tai socialiniam fondui, numatydami, tokias tiesioginės išlaidas, kad jos būtų apskaičiuotos kaip e, darbuotojų išlaidų dalis. Galbūt naujoviškesnis būdas e, supaprastinti išlaidas ir e, daugiau dėmesio skirti rezultatams. Tai panaudoti biudžeto projekto metodą, numatant konkretų biudžetą operacijoms ir jį naudoti visoms, visiems fondams ir panaudoti tai, kas yra finansų reglamente ir įtraukti tokią nuostatą į bendrų nuostatų reglamentą. Tai yra numatyti finansavimą pagal tam tikras konkrečias sąlygas. Tai yra vienas iš būdų susijęti mokėjimus su tam tikrais rezultatais. Na ir pagaliau komisija turės galimybę tam tikram sektoriui ar operacijai pasiūlyti metodiką, kuri būtų pristatyta reaguotame akte. Taip pat galbūt atmenate bendrų nuostatų reglamente. Viena naujovė tai yra veiksmų planas galima paimti visą programą ir dalį programos vykdyti pagal sistemą pagristą rezultatais. Problema yra ta, kad mintis buvo gera, tačiau niekas jos nenaudoja. Vėl mes pamanėme, kad galbūt būtų tam tikros suinteresuotumo tam, kad reikia, tam reikia padaryti tam tikrų pakeitimų, kad tai būtų draugiškesnė sistema siekiant tai įdėkti kitokią pasiekimų vykdymo siekimo sistemą. Ir mes siūloma sumažinti ribas e, viešosiams išlaidoms, minimaloms išlaidoms ir leisti valstybėms narėms, pavyzdžiui, taik, vykdant pirmąjį veiksmų planą, nebūtų minimalių reikalavimų. Tai galima daryti bandymus mažų mastų mažesni turinio reikalavimai, nereikia atskiro valdymo komiteto bendram veiksmų planui, tačiau galima panaudoti programos stebėsnos komiteto. Yra elementų, kurie integruoja bendro veiksmo plano įgyvendinimą ir toks metodas taps patrauklesnis. Kai šie pokyčiai bus įdėkti, mes propaguosime jį, bandysime jį su valstybėmis narėmis, nes tai galėtų būti vertingas modelis, kurį būtų galima panaudoti po 20 metų ir tam reikia praktinės patirties. Taigi būtų pirmoji dalis, mažinant administracinę naštą toliau. Norėčiau pakalbėti apie sinergijos su kitomis priemonėmis gerinimą šis komitetas labai daug dėmesio tam skiria, kiek žinau. Mes analizavome įvairias rytis, horizontas 2020 ir taip toliau. Vienas iš naujų elementų buvo, yra EFSI, strateginių investicijų fondas, atsiradęs prieš metus ir viena, vienas iš klausimų, kuris e, kyla, yra užtikrinti, kad būtų didelis suderinamumas su tarp su struktūriniais ir investicijų fondais ir naujaja priemonė, kurią valdo Europos investicijų bankas. Kadangi mes to anksčiau nežinojame, mes negalėjome numatyti tų elementų, kurie leistų susijęti šias dvi priemonės. Tai yra įmanoma, mes išleidome brošiūrą aiškinančią, kaip tai padaryti, tačiau buvo norų visą tai palengvinti. Ir po minutės tuoj paaiškinsiu, kaip tai padaryti. Na, o tam tikrų kitų mastelių mes koregavome nuostatas, kurios sako, kad ta pati operacija gali būti finansuojama iš įvairių šaltinių. Tai leidžia EFSI ir ESI fondams dirbti kartu su Horizontas 2020, nes viena operacija gali gauti finansavimą iš dviejų šaltinių, tačiau viena problema susijusi su išlaidų auditu, tai yra dabar supaprastinta, kad galima tai dabar daryti proratą pagrindu. Pavyzdžiui, 70 procentų operacijos bus finansuojama pagal regionės plėtros programą, o likusiai 30 procentų E, pagal kitą programą ir, pavyzdžiui, iš kitų fondų Horizontas 2020 mokslinių tyrimų finansavimo. Toks pakoregavimas paprastina pačią operaciją. Taigi perėjame, perkime prie detalių, kaip derinti ESIF su EFSI. Pagal mūsų pasiūlymą pamatysite, kad iš esmės yra dvi galimybės. Pradėsiu nuo klasikinės galimybės, kur valdymo institucija nori panaudoti lėšę, lėšas iš ESIF programos ir jas kartu naudoti su prieinamo finansavimu iš EFSI. E, Aptarė tai su EIB. Ir mes siūlome, kad tuomet, kai yra toks derinys, tuomet pradedamas taikyti, pradedamas taikyti konkrečios nuostatos rašytos e, tam skirtame straipsnėje. Tai yra tarsi naujas būdas taikyti finansinės priemonės pagal specifines taisyklės, dėl ko būtų lengviau derinti tokius dalykus, derinti šias dvi priemonės. Ir kad būtų tam tikras saugiklis numatytas panaudoti ESIF fondus, mes siūlome tam tikrą ribą dėl maksimalaus dalyvavimo. Nes EFSI E, tikslas yra panaudoti privačius išteklius ir norime užtikrinti, kad jeigu naudojame ESIF pinigai, tai būtų pateisinama e, prisėjimant e, pirmuosius nuostolius finansinės priemonės struktūroje. Taigi nuostata yra tokia, kad apskritai nedaugiau kaip 20 procentų turėtų tai sudaryti galutiniams paramos gavėjams. Su daugiau lankstumo mažiau įsivyšusiems regionams. Ir po to turime tam tikras taisyklės tai suderinti. Taigi, turint šias dvi priemonės, būtų taikomas vienas taisyklių rinkinys, tai būtų paprasčiau, e, vykdant eksantį vertinimą, supaprastinant atskaitomybę, e, užtikrinant 100 procentų kofinansavimą, tai reiškia, kad valdymo institucija gali perimti valdymą panaudodama tą platformą, kuris sukurta EFSI priemoniai. Taigi turime vieną atskaitos tašką, pagal kurį taikomas vienas taisyklių rinkinys. Ir tuomet reikėjo spręsti dar vieną problemą dėl EFSI, nes EFSI yra nauja priemonė, kuri iš esmės yra hybridinė. Tarp, tai, yra, tai yra ir privati, privatus finansavimas ir viešas. Kai EIB įprastai finansuo, investuoja, tai ta investicija traktuojama kaip privatus įnašas, ne viešieji pinigai, o privatus finansavimas. Na, žinoma, kai valstybė narė naudoja ESIF fondus, tai, tai yra viešos investicijos. EFSI yra tarsi per vidurį, nes ją remia ir jį remia biudžetas, tai yra vieša, viešas įnašas. Nepaisant to, tos lėšos eina iš Europos investicijų banko, kaip ir kitos investicijos. Todėl yra tam tikras spraga, apsisprendžiant, kaip tai traktuoti. Kartais tam tikroje struktūroje reikia diferencijuotai traktuoti e, skirtingus investuotojus. Todėl mums reikėjo perrašyti straipsnį, kuris tam skirtas kad būtų aiškiai konkrečiai kalbama apie tai, kaip EFSI lėšos traktuojamos. Ir tai reiškia, kad dabar įmanoma e, aiškiai aprašius tai panaudoti ESI fondus padengiant pirmosius nuostolius. mažesniai paskolos daliai. Ir tai numato galimybę toliau įgyvendinti EFSI priemonę visą Europos Sąjungą, o ne daugiausia sustelkti tiems į tuos regionus, kur, kur rizikos e, lygmenį mažiau, e, rizikos lygmuo yra mažesnis ir tinkamesnis, pavyzdžiui, bankams. Taigi Tai užtikrina didesnį teisinį aiškumą, siekiant pritraukti investuotojus. Taigi tokia pirma galimybė. Atsiranda kita galimybė taip pat dėl to, kad yra finansinio reglamento naujas straipsnis 125, kuriame yra du elementai. Čia kalbu apie elementą, kuris leidžia valstybei nariai panaudoti dalį dalį iš ESIF skirtų lėšų e, ir gražinti jas į ES biudžetą, kad būtų padidintas EFSI rizikos prisėmimo pajėgumas. Tai yra galimybė pateikti valstybės nariai prašymą dalį ESIF skirtų lėšų gražinti į ES biudžetą, tam, kad būtų padidintas e, finansavimas iš EFSI paremti EFSI finansavimą ir taip padidinti Europos investicijų banto, banko investicinį pajėgumą. Ir tas gražintos lėšos išimamos iš SIF sistemos visiškai ir dėl to padidėjusios investicijos būtų panaudojamos be normalaus programavimo proceso ir atitinkamų taisyklių. Na ir tam, kad 125 straipsnis dirbtų, veiktų praktikoje, mes siūlome bendrų nuostatų reglamente pakeisti konkretų straipsnį, e, matant, kaip tai konkrečiai veiktų. Valstybė norė pateiktų prašymą iki tam tikros datos, kad galėtų vykdyti programos pakeitimus. Aišku, kad tai galės būti taikoma tik tai ateities asignavimams, e, kurie dar nėra susitė su biudžeto įsipareigojimais. Taip pat yra tam tikrų pokyčių susijusių su finansinėmis priemonėmis, kurias norėčiau paaiškinti. Turbūt pamenate, kad bendrųjų nuostatų reglamente yra daug nuostatų skirtų finansinėms priemonėms, siekiant užtikrinti, kad būtų aiškės visos taisyklės, kurios būtinos tam, kad būtų daugiau panaudojamos finansinės priemonės. Ir yra poreikis paprastinti tam tikras nuostatas, numatyti didesnį lankstumą negu buvo anksčiau. Ir pirmiausia, pirmiausias toks esminis pakeitimas yra e, lėšų valdytojų parinkimas. Aišku, kad e, lėšų e, valdymas yra paslauga ir tai tam taikomas viešųjų pirkimų nuostatos esamos išimtis numatytos Europos investicijų bankų ir Europos investicijų fondui pagal sutarties nuostatas. Dabar mes siūloma tiesiogiai skirti sutartį fondą valdyti, ką gali padaryti valstybė narė, e, skirdama tai, ta, šią užduotį nacionaliniam vystimosi bankui, kuris turėtų tokius pačius pagrindus kaip ir Europos investicijų bankas. Tai padaryta prašant kai kurių valstybių narių. Ir tai, tokį klausimą iškėlė ir aukšto lygio darbo grupė. Mes manome, kad tai leistų supaprastinti finansinių priemonių valdymą, kadangi valstybės narės tiesiogiai galėtų skirti sutartis lėšų valdymui savo e, valstybinėms bankams įsteigtiems tokiu tikslu. Kitas elementas susijęs su M MVI iniciatyva, kas atsirado gana vėlai darybų procese dėl reglamento. Dėl to, kad buvo suvokiamas poreikis e, užtikrinti likvidumą įmonėms. Na ir pati pradžia buvo gana lėta, nes gana vėlai atsirado šis pasiūlymas, kai valstybės narės buvo priemusios tam tikrų sprendimų dabar viskas pajudėjo, bent jau penkios valstybės narės naudoja šią MVI iniciatyvą. Ir manoma, kad vertinga išplėsti šią galimybę ir naudoti iki laikotarpio pabaigos. Taigi pokyčiai daromi, tai leistų padaryti ir jie yra susiję taip pat ir su ekspost vertinimu. Tai būtų dar viena priemonė, kurią galėtų galėt panaudoti valstybės narės, E, remdamas MVI. Na ir dar keletas techninių elementų, e, daugiau susijęs su tam tikrų smulkių koregavimu, siekiant e, kai kurių nuostatų veiklos gerinimą dėl audito, Europos investicijų banko procedūroms. Valstybės narės galės pasiremti EIB auditorių išvadomis, kad nereikėtų dubliuoti audito. Taip pat patiksliname finansinių korekcijų tam tikrą punktą, kai yra atskiras e, pažeidimas, nereikėtų tam grinos korekcijos taikyti visos priemonės lygmenių. Taip pat e, niekas anksčiau negalvoja apie neigiamas palūkanų normas, nes prieš keletą metų tai neegzistavo. Dabar tokie dalykai egzistuoja, todėl reikėjo numatyti tam tikras nuostatas kad neigiamas e, palūkanos galėtų būti finansuojamas iš gražintų lėšų. Taip pat e, yra nuostata dėl atskaitomybės dubliavimas ir panaikinimo. Taigi, dėl lankstumo, tai taip pat yra tam tikrai pakeitimai. Na, čia yra tam tikrų elementų, kuriuos įtraukiame į bendrųjų nuostatų reglamentą, būtent konkrečiai nu-, nuostatą, kad visiems fondams turi būti galimybė remti migracijos ir prieglapščio išlaidas. Pamatysite, kad tai yra ir RDF reglamente atsispindi. Ir taip pat e, integravome procedūras keičiant partnerystės susitarimus, norime, kad tai būtų gyvas dokumentas ir būtų atnaujinamas reguliariai. Buvo tam tikrų neiškumų dėl procedūros, todėl mes ją patikslinome. Na ir vidurinis punktas e, čia yra susijęs su 125 finansų reglamento straipsniu, kad būtų galima lėšas perkelti pagal EFSI yra galimybė valstybėms iš SF gražinti lėšas į biudžetą, kad jos būtų naudojamos kitam, kit, pagal kitas priemonės. Ir mes e, bendrų nuostatų reglamentą įtraukėme nuostatą, kad tai būtų įmanoma padaryti. Valstybė narė galėtų gražinti dalį skirtų, skirtų į lėšų, jeigu įmano, kad optimaliai negalės jų panaudoti pagal e, įprastą programavimą. Tai gražinti, galėtų gražinti tas lėšas į biudžetą, kad būtų remiamas uh, mokslinių tyrimų operacijas pagal Horizontas 2020 programą. Taip pat pakeitėme ir e RDF reglamentą, pasiūlėme pakeitimus būtent šiam reglamentui. Pirmiausia, pasiūlymas remti investicijas susijęs su migrantais ir pabėgėliais. Siūloma uh, numatyti dedikuotą investicijų prioritetą, priimant migrantus ir pabėgėlius ir jų socialinį ekonominį integravimą. Tai suteikia tam tikro aiškumo dėl e, lėšų panaudojimo būtent šioms rytims. Dabar yra daug aiškiau, aiškesni pagrindai ir nebelieka jokių teisinių abejonių. Ir numatome papildomus e, atinkamus rodiklius tokiam lėšų panaudojimui. Be to, Ne viena valstybė narė kelia tokį klausimą dėl paramos infrastruktūrai, e, kultūrinių ir turistinių investicijų e, sritise, kai tai buvo mažo, mažo masto investicijos. Ne visiems buvo aišku, ką tai reiškia ir buvo per daug ribojanti nuostata, todėl tas mažo masto terminas e, išbrauktas. Taip pat numatėme didesnį lankstumą pajamas generuojančioms operacijoms. Šios rytyje mes bandėme numatyti aiškės taisyklės. Čia įtraukėme kai kurios papildomus elementus, kad valstybės narės galėtų matyti savo vienkartinės išmokas nes ES lygmenių to sunku padaryti, nes nėra duomenų, o jeigu valstybė narė turi duomenės, tai gali numatyti tokią vienkartinę išmoką. Padidiname išimti, išskaičiuoti grinasias pajamas ir apribojame ir panakėme operacijas finansuojamas iš e MFF žuvininkystės rytėje. Taip pat dar, vienas, dar viena korekcija dideliems projektams. Numatome greitesnį kelią tvarkytis su dėliais projektais, kad komisija galėtų nepriklausomus kokybės peržiūros e, greitai apdoroti. Anksčiau valstybės narės negalėjo įtraukti išlaidų į mokėjimo prašymą, kol komisija nebuvo padarusi sprendimo. Taigi mes panaikinome tą mm, e, kliūtį. Na ir dar keletas pakeitimų, derinant nuostatas, siekiant patikslinti kai kurias sritis, kur atsiranda tam tikrų problemų, pavyzdžiui, apibrėžiant e, fizinius asmenys, e, sanglaudos, kaip, kaip sanglaudos politikos paramos gavėjus, operacijų rėmimas už programų ribų. Ir taip pat e, labai praktiškai svarbus klausimas dėl dokumentų saugojimo. Buvo abejonių dėl elektroninių formatų. Nebuvo aišku, ar tai pakankamai apibriešta. Dabar viskas yra daug aiškiau. Techninė parama taip pat didesnis lankstumas panaudojant tą techninę paramą, patikslinimai dėl viršutinių ribų, kad e, TC e, programos tiek valdymo ir sertifikavimo institucijos galėtų būti ta pati institucija ir taip pat pakeičiamai dėl informacijos ir komunikavimo. Dėl NSF reglamento šitas patvarkyta, nes tai, kas buvo jame, dėl supaprastintų išlaidų yra integruota, supaprastinta ir sutvarkyti rodikliai. Na ir kaip pradžioje sakiau, kad bus e, pokyčių solidarumo fondą dėl biudžetizavimo. Iki šiol solidarumo fondas net nebuvo savo biudžeto. Kiekvieną kartą, kai reikėjo solidarumo fondą panaudoti, reikėdavo keisti biudžetą. Dabar siūloma iš dalies biudžetizuoti šį fondą, numatyti tam tikrą metinę finansinę sumą, kurią būtų galima panaudoti. Tai nekeičia procedūros, kai parlamentas ir taryba turės patvirtinti tokį biudžeto panaudojimą tačiau nereikės e, vykdyti teismo biudžeto procedūros. Taigi tokia mano pokyčių apžalga, kaip matote, yra didelių, e, didelių svarbių pakeitimų, yra tiesiog techninių pakoregavimų, siekiant supaprastinti ir pagerinti reguliavimo sistemą. Na, o svarbu, aišku, dabar tai, kad e, tai teisėkuros procesas, dėrybų ir e, diskusijų procesus, procesas vyktų kaip galima sklandžiau ir greičiau, nes svarbiausia, kad tai turėtų poveikį dar 14-20 metų programams. Todėl tuos pokyčius reikia e, patvirtinti kaip galima greičiau. Ačiū. Thank you. Thank you, Mr. Martin. Ačiū, ačiū ponai Martinai. Pone Martinai. Ačiū už išsamų ir įdomų pristatymą. Tai rodo, e, kokie sudėtingi yra jūsų siūlomi pakeitimai. Labai sunku būtų išsiaiškinti pakeitimų mastą vienoje ir kitoje srityje, nes visas pasiūlymas labai sudėtingas. Taigi, kolegos, dabar žodis jums Pone Kreil, pirmiausia, taip pradėkim. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū pirmininkė. Ačiū pirmininkė, ponė Martonui, dėkuoju už jo prezentaciją. Bent jau dabar šiek tiek pašviesėjo mums, kokia situacija. Tai, ką jūs pristatėte, man iš pirmo žvilgsnio priimtina. Iš tikrųjų, galbūt pradėsime su paprastinimu ir mažesnio, mažesnės biurokratinės naštos procesą. Tačiau aš nenustoju teikti, kad ir toliau keista, jog komisija šitą procedūrą pristato kaip omnibus procedūrą. Žinoma, yra sąsojų su finansiniu reglamentu. Tačiau tai, kas yra siūloma kaip pakeitimai, vis dėlto susiję, yra susiję su sanglodos politika apskritai. Ir tai reiškia, kad mes sulauksime ne tik tai supaprasintų procedūrų, bet truputį pakeisime ir pačią politiką. Aš nebejoju, kad parlamentas pritars jūsų pasiūlymui sanglodos politikos lėšas nukreipti ir sprendžiant prieglopščio ir pabėgėlių klausimus. Tačiau tai reiškia, kad mes iš esmės keičiame sanglodos politiką. Ir regionų komitetas, ko gero, yra vienintelis e, e, komitetas, kuriame šitas klausimas bus svarstamas. Bet to aš prisimenu labai nuožmės diskusijas dėl Europos regioninio fondo lėšų panaudojimo. Aš dalyvavau ir trilogo posėdžiuose ir pamenu klausimą dėl to, kiek lėšų nukreipiama išsaugojant kultūros paminklus, kultūros paveldą. Aišku, kad mes negalime numatyti didžiulių sumų istoriniams muziejams išlaikyti, bet mes norėtume nukreipti lėšas darbo vietų kūrimui, jų išsaugojimui, e, tvaraus ekonominio vystimosi užtikrinimui parlamentas galbūt turės kitokią nuomonę, aš dar nežinau, kaip parlamentas apsispręs vėliau, tačiau čia regioninio vystimosi komitete reikia parengti šitą sprendimą, tačiau trilogė vis dėlto reikės dėrėtis dėl visų šitų dalykų ir pagal numatytas procedūras aš vis dėlto uh, nematau galimybės mums e, pareikšti savo nuomonės. Koordinatorių posėdėje mes apie tai dar kalbėsime ir man labai sunku įsivaizduoti, kad biudžeto komitetas ir biudžeto priežiūros komitetai dirbs ir tiesiog vaidins, kad jų veikla yra visiškai susijusi ir viskas paklus tų komitetų valiai. Tačiau aš manyčiau, kad trilogę reikės atsižvelgti ir atitinkamus įčių ministrų, žinoma, mūsų komiteto nuomonę. Aš taip pat nemanau, kad tai užvilkins procedūras. Regionų vystimos, vystimo komitetas visuomet parodė, kad sugeba veiksmingai dirbti ir dėrėtis. Ir aš manyčiau, kad yra labai geros prielaidos nevilkinti procedūrų, tiesiog turint omenyje, kad jeigu mes dirbsime pagal omnibus procedūras ir jeigu vienas komitetas blokuotų procesus, tai tiesiog sustotų uh, viskas. Gali būti, kad vienoje ar kitoje vietoje svarstančios klausimus šiek tiek bus užtrunkama, tačiau tai nereiškia, kad bus blokuojami visi procesai. Tiesiog tikiuosi, kad mes sutarsime dėl procedūrų visi. Tuo labiau, kad matau, kad yra pasiūlyme tokių dalykų, kuriems galima pritarti be išlygų. Galbūt norėčiau pateikti Jums labai tiesioginį klausimą. Aš nemanau, kad sanglados politika galėtų būtų uh, tarsi dalinė galimybė finansuoti Jungerio Geroflano projektus. Investicijų programų įgyvendinimas turėtų tapti svertu uh, pritraukti investicijas iš privataus sektoriaus. Anksčiau buvo tokia galimybė įvertinama kaip vienas prie 70, o dabar vis dėlto matau, kad Europos investicinio banko investicijos ir turėtų būti paremtos ir sanglaudos politikos lėšomis to mes anksčiau nemanėme, neplanavome ir neįsivaizdavome. Todėl norėčiau paklausti, ar komisija iš tikrai, iš tikrųjų nori žengti šiuo keliu, ar galvoja apie kokį nors papildomą sinergijos poveikį ir komisija vis dar nesisako šitos sinergijos minties. Labai ačiū. Toliau ponas Novakov. Labai ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasakyti, kad labai džiaugiuosi, kad lygiai prieš metus šiame parlamente buvo priimta rezoliucija dėl supaprastinimo. Ir aš labai džiaugiuosi, kad lygiai po metų mes jau turime konkretų pasiūlymą, kuris leis žengti tolesnius žingsnius. Matome čia komisijos pasiūlymų Aš uh, suprantu ir esu tikras, kad tokie dideli pasiūlymai visuomet um, iškelia daug klausimų. Ir man vienas iš svarbiausių klausimų yra toks. Ar jūs žinote, kaip bus organizuojamas e, darbo krūvis, ypač taryboje? Nesgi ši tema yra aktuali daugiau negu penkiolikai straipsnių ir reglamentų. Mūsų laukia labai ilgas darbas. Gal komisija galėtų parekomenduoti, kaip padalinti skirtingas e, šio pas, skirtinga, skirtingas dalis šį pasiūlymą, kuriems reikia skirtingos e, kompetencijos, nes yra pakeitimų, kurie nėra labai susiję su pagrindinė tema. Bet e, mes galėtumėm kalbėti apie regionų plėtrą ar skirtingus fondus. Toliau, ponia Krell kalbėjo apie pabėgėlių temą. Čia turėtum, būt labai aiš... turėtum kalbėti labai aiškiai. Kada, kaip ir kokios procedūros bus taikomos. Ir ar bus panaudojami sanglaudos pinigai tam tikslui. Mes turime mm, dirbti labai skaidriai ir aiškiai mūsų piliečių akise. Ir paskutinis dalykas. Koks yra šio projekto tvarkaraštis, ar jūs tikitės kažko? Aš žinau, kad dar per anksti kalbėti labai konkrečiai, tačiau kažkokių apytikslių datų jau gerai būtų žinoti, kad e, nu, jaustumėm, kada jūs tikitės darbo pabaigos. E, bus ir kitų pasiūlymų. Aš žinau, kad supaprastinimas yra labai tokia delikati tema, ypač čia e, institucijų rėmose Ar galite įsivaizduoti, kad net ir aukšto lygio supaprastinimo grupė, vadinasi, jos pavadinimas yra iš dvylikos žodžių, jos pavadinimas iš trijų eilučių susideda, tai apie kokį supaprastinimą kalbame. Aišku, tai smulkus pavyzdys, bet jis aiškiai rodo, kaip sudėtinga tą padaryti. Aš galvojau dabar, ar būtų galima su paprastinimo požiūriu išskirti tam tikras kategorijas ir rasti galimybių išklausyti ne tik regionų, bet ir kitų institucijų. Naudos gavėjus galima sukategorizuoti, kad būtų išskirti aiškus prioritetai e, didžiausia ir didžiausios rizikos naudos gavėjai. E, vienas iš pagrindinių e, tokių būdų kontroliuoti naudos gavėjus yra auditas. Jeigu auditas bus organizuojamas e, išmatavus riziką, tai tie naudos gavėjai, kurių rezultatai geri, bus mažiau tikrinami, o tie, kurie yra linkę dažniau klysti, nebūtinai sukčiauti, klysti, jie bus tiesiog audituojami dažniau. Manau, kad tai būtų naudinga ir tokiu būdu sumažintumėm naštą naudos gavėjams. Ir paskutinis dalykas. Mes kalbėjome apie supaprastinimą ir e, teisinės bazės pakeitimą daugeliu įvairiausių temų. Tačiau čia, ką aš norėčiau sužinoti, reikėtų sukurti tam tikrą veiksmų planą, kuris rodytų, kaip pokyčiai bus įgyvendami valstybėse narėse. Dabar mes kalbam, kad vienai per kitaip pakeitimai turės būti priimti, bet paskui mes turėsim žiūrėti, kaip atskiros valstybės narės įgyvendina tokius sprendimus. Tai yra reikalinga, kad suprastum, kokios įtakos jie turi naudos gajams ir apskritai visuomeniai. Ačiū. Ačiū, ponė Maledič. Žodis jums. Very much and thank you very much. Labai ačiū. Ačiū už e, tų siūlomų pakeitimų pristatymą. Mes labai to džiaugiamės. Turime bendrą tikslą. Norime pagreitinti fondų įgyvendinimą mūsų valstybėse. Kad taip būtų, reikia taisyklės supaprastinti. Tačiau man rūpi kas kito. Pakeitus šias taisyklės, ar iš tiesų pagreitės įgyvendinimo procesas? Ir ką jūs, Europos komisija, ketinate daryti, kad e, taisyklės taptų labiau įgyvendinamos? Kaip jūs ketinate glaudžiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad iš tiesų jos būtų įgyvendintos? Ypač norėčiau išskirti man vieną patinkantį dalyką, tai yra supaprastintų kaštų galimybė. Jūs sakote, kad e, tai bus privalomas reikalavimas. Manau, kad idėja puikia. Gerai, kad yra rašoma tokia eilutė. Ir tada žiūrėsim, e, ką valstybės narės yra iki šiol nuveikusios. Daug valstybių narių tų supaplastintų alternatyvų nenaudojo. Kodėl taip yra? Kodėl taip buvo nuspręsta likti prie senos sistemos? Jeigu valstybės pasirenka supaprastintą kaštų alternatyvą, iškyla daug problemų dėl kontrolės, uh, nes e, dėmesys yra skiriamas ne rezultatams, o įdėtoms sumoms. Ir tai ne, joks nepasiekimas. Todėl mes turėtumėm greičiau pagalvoti, kaip visi pakeitimai galėtų praktiškai būti įgyvendinti. Man taip pat patinka sinergijos ir jūsų pasiūlymas suderinti skirtingus fondus, bet e, vyko be galo daug darbo grupių posėdžių, vyriausių klausimų. Po čia Europos parlamente ir mes kalbėjome apie e, ypač ESI fondo ir e, horizonto finansavimo suderinimą. Ir valstybės narės sako, kad visiškai skirtingos taisyklės pagal atskiras programas taikomas. Pavyzdžiui, pagal horizonto programą yra numatytos vienokios taisyklės dėl valstybės pagalbos, o pagal EFSI taisyklės mm, visai kitaip yra e, reglamentuojama. Todėl reikėtų kažkaip suderinti. Jūs pats apie tai kalbėjote. Kaip ketinate šią problemą išspręsti, kad iš tiesų pagerėtų naujų taisyklių gyvendinimas? Nes tai padėtų bendrai uh, įtakingumą ir gyventinimo kokybę pakelti. Ačiū, ponė Demato. Grazie, prezidentė. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti generaliniam direktoriui už tai, kad jis atvyko pas mus ir už tai, kad jis pristatė pakeitimus. Aš norėčiau pateikti keletą klausimų, kadangi noriu kai ką išsiaiškinti. Jūs kalbėjote apie sinergiją tarp FC ir ESIF. Jau anksčiau mes kalbėjome apie tai, kad reikėtų pirmiausia galvoti apie FC naudą ir apie galimus rezultatus, kurių mes tikimės, tačiau nežinia, ar jų sulauksime. FC buvo priimta po to pagrindinio reglamento ir buvo siekiama užtikrinti pakankamą sinergiją, tačiau atrodo, kad jos mes ir neužtikrinuojame. Papildomumas jūs sakėte, yra labai svarbus, tačiau kalbėjote ir apie tai, kad nėra pakankamai skaidrumo, kadangi nėra pakankamų kriterijų, aiškių kriterijų dėl projektų patvirtinimo. Taip pat norėčiau paklausti kito dalyko. Jeigu mes, pavyzdžiui, prioritetą skiriame migrantams ir pabėgėliams, jų problemams e, finansuoti. Tai kaip tai konkrečiai atrodys. Aš tiesiog nenorėčiau labai e, griežtai reaguoti į jūsų pasiūlymus, tačiau vis dėlto norėčiau pasakyti, kad mūsų pietų Italijos regionas ir Graikijoje yra tokių regionų, kuriuos ištiko tiesiog e, migrantų krizė ir vis dėlto mes norėtume spręsti ir su ekonominė krize susijusius klausimus ir naudoti sanglodos lėšų, sanglodos fondo lėšomis. Tačiau migracijos krize yra ne tik tai tų regionų problema, bet visos ES problema ir todėl nereikėtų skirti sanglodos lėšų pabėgėlių krizės spręsti. Dėkuoju. Daugiau nematau matau pagėdaujančių kalbėti, išsakyti savo pastabas, todėl kolega Martin suteikiu galimybę atsakyti klausimus. Ačiū. Ačiū už labai įdomius klausimus. Aš pabandysiu juos atsakysiu. Pradėsiu nuo institucinio pobūdžio klausimo kodėl tie pasiūlymai buvo pristatyti kaip vienas dokumentų rinkinys ir kokios galėtų būti to pasiekmės. Komisija tiesiog vidurio laikotarpio peržiūros e, e, kontekste e, pateikė tuos pasiūlymus ir buvo paaiškinime pasakyta, kodėl buvo tai padaryta. Galbūt reikėtų turėti omenyje, kad tai kad mes dažniausiai turime su rizika, jog vyks atskiros diskusijos skirtingose parlamento komitetuose, taip pat skirtingose tarybos struktūrose ir komisijos padaliniuose dėl biudžeto e, eilučių ir atskirų biudžeto struktūros. Ir viena tai viena iš priežasčių, dėl kurių mes manome, kad tai neužtikrina pakankamos sinergijos, kadangi mes vadovaujamės skirtingomis taisyklėmis, pavyzdžiui, gyvenant Horizontas 2020 programą, taip pat mm, naudojant mm, fondus. Ir viena iš pagrindinių priežasčių yra ta, kad kiekvienas dirba savo darbą, savo srityje ir tai puikiai suprantamas dalykas. Komisija e, bando koordinuoti skirtingų padalinių veiksmus, tačiau vis dėlto konkrečius sprendimus prieima generaliniai direktoratai, direktoriai ir mes tiesiog pateikėme savo sprendimus kartu ir koordinuodami veiksmus ir, ir taip pat reikėtų turėti omenyje, kad komisija stengiasi žengti žingsnį į priekį ir pasiūlyti labiau suderintą požiūrį ir dėl to yra pateikti pasiūlymai dėl finansų reglamento nuostatų keitimo ir taip pat yra numatyti pakeitimai sektorinėse taisyklėse. Taigi reikėtų turėti omenyje, kokia bus nauda turint nuoseklės, aiškiai suformuluotas nuostatas, leidžiančias susijęti įvairias finansavimo priemonės ir fondus. Ir e, žinoma, turint omenyje, iš kurio fondo lėšos yra gaunamos, tačiau yra siūloma supaprastinta skaičiavimo e, procedūra ir taip toliau. Žinoma, kai kurie pakeitimai yra techninio pobūdžio ir reikės pasitelkti techninius ekspertus ir dar kartą šitas nuostatas įvertinti. Komisijos vaidmuo šiame srityje yra esminis, kadangi ji turės peržiūrėti šitas nuostatas, kadangi jinai sukaupusi daug ekspertinių žinių apie dabartinės taikomas nuostatas o parlamentas galutinai turės apsispręsti, kaip užtikrinti pačią tinkamiausią pusiausvyrą. Galbūt reikėtų šiek tiek pakalbėti apie ESIF ir ESI, EFSI. Reikėtų prisiminti, kad kalbant apie Junkerio Europos strateginių investicijų planą, reikėtų pirmiausia turėti uh, omenyje tą finansinę priemonę kaip skatinančią vystimasi investicijas, darbo vietų kūrimą. Investicijų plano pradinė užduotis buvo padaryti investicijas kuo veiksmingesnis ir tiesiog paskatinti naudotis finansinėmis priemonėmis. Dabar e, mes numatome pagal EFSI naują priemonę, kuri padės kurti darbo vietas ir užtikrins augimą. Kai kalbame apie EFSI ir ir e, e, e, ESIF užduotis, tai reikėtų pirmiausia galvoti apie tų fondų papildomumą. Pateiksiu konkretų pavyzdį apie tai, kad e, kuriant, pavyzdžiui, infrastruktūros projektus, juos įgyveninant, galima padaryti šituos projektus naudingus, e, finansuoti iš EFSI ir taip pat pritraukti e, privačias lėšas ir taip pat naudotis ESIF lėšomis bet tu Europos investicijų bankas, e, e, remdamas mažas vidutinės įmonės, e, taip pat naudojo ne tik tai ESIF lėšas, bet ir Horizontas 2020 lėšas. Taigi labai naudinga išnaudoti visas galimybės finansavimo, visus finansavimo šaltinius. Kita vertus, svarbu užtikrinti, kad EFSI būtų naudingas ne tik tai labiau išsivyščioms, turtingesnioms valstybėms arba regionams, bet ir mažiau išsivyščiusiems regionams ir valstybėms norėms. Lab, žinoma, kai rizika yra didesnė, tai žinoma yra sunku užtikrinti tą sverto efektą. Ir svarbiausia mažinti tą investavimo riziką, ypač įgyvendant banko projektus. Svarbu atsižvelgti ir į politikos tikslus, kai mes naudojame šių fondų lėšas ir mes turime dirbti kuo veiksmingiau ir turėti omenyje, kad yra numatyti tam tikri saugikliai dėl maksimalių investavimo sumų. Tačiau mes visi sutinkame, kad valdymo e, struktūra turi būti sukurta įgyvenant projektą ir jeigu valdymo institucija mano, kad tų investicijų projektui reikia, tai mes turime jie pasitikėti, ypač kurdami mūsų investavimo strategiją dėl lėšų skirimo migracijos ir pabėgėlių klausimus mums spręsti. Kol, žinoma, į SF lėšas galima naudoti, socialinio fondo lėšas galima naudoti pabėgėlių ir migrantų imigr, e, e, e, paimimui. Taip pat e, RDF lėšas galima naudoti, sprendžiant su migracija susijusius klausimus. Kodėl skiriama prioritetas šiai investicijos sričiai? Manome, kad reikalingas labai aiškus teisinės pagrindas, kadangi kai, kar, kai reikia šios klausimus spręsti, dažnai iškyla abejonių, ar mes galime naudoti lėšas iš kitų šaltinių. Taigi čia mes norime tiesiog patikslinti teisės nuostatas. Žinoma, e, valdymo institucija turėtų pati nuspręsti, ar ji turėtų naudotis būtent tais, lėšai, tais fondais, ar tiesiog iššūkius spręsti naudojant kitų fondų arba finansinių priemonių lėšomis. dėl e, mažo masto inve, e, e, infrastruktūros projektų finansavimo atsisakymo. Mes nepritarėme investicijoms, kurios neparodo aiškios naudos. Visa tai turi būti siejama su regiono uh, E, e, raida, e, įrodant, kad iš finansavimo bus nauda. Taip pat yra numatyta galimybė finansuoti ir turizmo sritį, tačiau tai reiškia, kad turi būti įrodyta, kad šitos investicijos gali būti naudingos strateginių požiūrį visam regionui, kuriant infrastruktūrą, statant pastatus turizmo reikmėm ir taip toliau. dėl sinergijos užtikrinimo ir dėl to, kaip praktiškai gyventi supaprastintų kaštų apskaičiavimo principą. Valstybės e, parama yra tokia, kokia yra, nuostatos išliks ir mes nekeisime nieko, kas yra numatyta 14-20 metams, yra numatyta ir toliau naudoti valstybės lėšas ir valstybės lėšų skirimo procedūra yra nenumatyta e, e, kaip nors kvestionuoti pagal valstybės rėmimo e, teisės nuostatas. Pirmiausia, mes norime sutelkti dėmesį į svarbiausius konkrečius dalykus. Pavyzdžiui, kai kalbama apie išskirtinės kokybės centrus, kai yra numatyta valstybei pačiai skirti ypatingą e, dėmesį, pavyzdžiui, finansuojant iš horizontas 2020 lėšų, skiriant valstybės paramą, Kitas dalykas yra ES finansinė priemonė, jinai nebus tikrinama pagal valstybės paramos teikimo taisyklės. Kaip padėti valstybėms narėms naudoti su paprastinta finansavimo galimybė? Tai šitas rytis, kuri labiausiai buvo taikoma socialinių fondų lėšų naudojimui ir mes norėtume būtent uh, perimti tą patirtį ir šitos nuostatos, jeigu jos bus priimtos, tai mes žinoma numatysime paramos ir įvairiausių gairių paruošime valstybėms narėms ir taip pat mes dirbsime su auditoriais, kuriems bus nurodyta, kaip jie turėtų atlikti auditą dėl supaprastintų kaštų, prasinto kaštų skaičiavimo. Dėl audito rizikos buvo abejojama, ar tiesiog šitas supaprastinimas nebus kaip nors siejamas su didesnės rizikos projektų įgyvendintojais. Taigi kontrolė ateityje turėtų būti labiau siejama su potencialia rizika. Auditas turėtų būti susijęs su bendra sistema, su jos veikimu, o ne su konkrečiais projektų įgyvendytojais, vykdytojais. Audito struktūros tiesiog sutelks dėmesį į konkrečias e, finansinės operacijas, kurios bus tikrinamos, tačiau kita vertus e, auditas nebus pagristas, jeigu nebus e, e, vadovaujamasi tam tikrų procentų audituotų projektų arba projekto atskirų dalių. Dėl tempo. Iš tikrųjų, e, Tempas yra labai svarbus aspektas, mes tikimės, kad šitiems pokyčiams bus pritarta iki kitų metų vidurio ir manome, kad visos institucijos dirbs iš vien, kad mes galėtume iki to laiko apsispręsti ir kad mes dar galėtume 14-20 metais pasidarbuoti, taikydami pakėsės taisyklės. Dėkuoju už labai įdomią diskusiją koordinatoriams, mano manimu, šiek tiek e, aiškiau pasidarė. Turiu omenyje būsimą e, koordinatorių posėdį. Dėkoju ponia Martin už atvykimą į mūsų posėdį. Dabar baigėsi vieša mūsų posėdžio dalis. Tie, kas nedalyvaus koordinatorių posėdėje, kuris yra uždaras, prašau išeiti iš salės, o salėje lieka tik tai koordinatoriai.